Okay, colleagues, we are going to make a start. Kolegos, pradėsime, porą minučių vėluojame ir užtikrinsime, kad uh, laikas, kurį praradome, bus iš mūsų, iš mano kaip pirmininkės kalbėjimo laiko. Labai malonu, kad visi surinkome į šį viešoje klausimą. Ypač man malonu pasveikinti poną Kristosą Stilianidėsą, uh, Jisai yra paskirtas komisijos nariu atsakingu už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą. Kai kurie iš jūsų buvote čia vakar vakare, bet e, tiems, kurie nebuvo, priminsiu procedūrą. E, parlamentas e, rengėsi balsuoti pagal 118 taisyklę ir 16 priedą iš darbo tvarkos taisyklių dėl komisijos tvirtinimo įvertinęs visus paskirtus komisijos narius atsižvelgiant į jų kompetenciją atsidavimą Europos reikalui ir asmeninę nepriklausomybę. Taip pat parlamentas e, vertina paskirtų komisijos narių e, kompetenciją konkrečioje srityje m, mm, ir komunikavimo įgūdžius. Paskui bus parengtas e, vertinimas. Mūsų posėdis yra transliuojamas e, gyvai. E, iš mūsų puslapio taip pat per Europe by Satellite. O įrašas e, bus taip pat e, parengtas iškart po posėdžio. Vertimas vyksta į 23 kalbas. Laiko turime nedaug, bet vis tiek prašau kalbėti ne per greitai, kadangi vertėjų užduotis ir šiaip labai sudėtinga, jeigu kalbėsite greitai, jie nespės jūsų išversti. Šiandieną tarptautinė vertėjų diena, dėl to norėčiau pasveikinti visus vertėjus. Ačiū, kad šį vakarą dirbate mums. Mes esame išsintinėję paskaitiems komisijos nariams e, kai, e, tam tikrus klausimus ir e, šis kandidatas yra atsakęs į klausimus. Jie yra išplatinti nariams esantiems salėje. Paaiškinsiu, kaip dirbsime. Ponas Estilenidėsas pasisakys maždaug 15 minučių, paskui e, prasidės pagrindinė e, klausimo dalis, kaip ir vakar vakare, e, bus pateikta 45 klausimai. Pirmiausiai, kiekvienos frakcijos atstovas po vieną minutę turės galimybę pateikti klausimą, paskui kandidatas pusantros minutės atsakyti klausimus. Po to, kai pasisakys paskirtas komisijos narys, dar bus galima 30, per 30 minučių pateikti papildomą klausimą, o atsakymas truks vieną minutę. Visi kiti klausimai e, gali būti užduodami tik per vieną minutę ir bus atsakoma per dvi minutės. Kolegos, e, matote, koks dėlis laikrodis yra prieš jūs, taupykite laiką ir nevirškite jums skirto kalbėjimo laiko. E, du kiti komitetai yra pakviesti į mūsų klausimus, nes jie dirba tose srityse, kurios e, priklauso mūsų kompetencijai, tai yra užsienio reikalų e, komitetas ir Envi komitetas po to, kai pasisakys komitetų atstovai, frakcijų atstovai galės pateikti savo klausimus. Taigi pradėsime dabar, ponė Stieli, Stilianidėsai, jums suteikiu iki 15 minučių. Prašom.